do I will have to? I mean, you can. Yeah, no, can I just oh, give it the okay. floor to her. I think. Mm. Okay, now we start the voting. I hope you have your vote. Kągi, pradėsime balsuoti. Tikiuosi, kad jūs turite balsavimo korteles ir iš karto suteiksiu žodį poniai Kanevič, kuri pristatys pirmąjį pranešimą, dėl kurio balsuosime, tai yra geresnės paslaugos įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėjims tenkinti. Ačiū, ponia Kamerivert, sako. Ačiū, kad e, suteikite galimybę mums kartu posėdžiauti ir yra du pranešimai, dėl kurių reiks balsuoti. Pirmiausiai apie Europas, o toliau e, įgūdžių darbo atvarkė. Tai yra tie du pranešimai. Na kągi, balsavimo sąrašas yra sudarytas vadovaujantis um, kodekso pagrindų, pagal taip, kaip balsuojama EMPL komitete, IMCO komitetas šiek tiek kitai balsuoja, todėl balsavimų sąrašai skiriasi. Tiesiog e, šiuose dviejose komitetuose balsavimas tradiciškai skiriasi šiek tiek procedūros požiūrių ir yra keturi viso pranešėjai, kurie rengia šias, šios du pranešimus. Taip pat, aišku, šešėliniai pranešėjai ir sekretoriatas, kurie labai padėjo. Iš viso pateikta 318 pakeitimų o kompromisinių pakeitimų 36. Taigi iš karto pradėkime balsuoti. O gal pranešėjai nori trumpai pasisakyti, klausė pirmininkė. Ne? Kągi, gerai. Pereikime prie balsavimo. 18 kompromisas. Kas už? 18 pakartojo pirmininkė. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 19. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 159 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20. kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 163. Kas už? Prieš susilaikė. Regisi patvirtinta, bet e, pasitikrinkime dar elektroniniu būdu. Balsuokime, kolegos. Baigėme balsuoti. 45 už, 27 prieš. Ir atleiskite, kad iš karto nesugebėjau vertinti tokios situacijos. 165 už, prieš susilaikė patvirtinta. 166, 167 identiškas už, prieš susilaikė patvirtinta. 13 už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 173 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas ketvirtas, šimtas septyniasdešimt penktas uh, už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Šimtas septyniasdešimt šeštas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 177 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 186 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 22 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 182 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 183 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 185 už. 185 pakarto pirmininkė už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. 187 už, prieš, susilaikė. Regisi atmesta, bet pasitikrinkim dėl visako. Pratedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 25 balsavo už, už 47 prieš, 188 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, atmesta, 18 už. Norite pasitikrinti, kolegos? Pasitikrinkime. Bet regisi atmesta. Dėl 188 tikrinamės vis tik taip. Baigiame balsuoti. 34 už 37 prieš, tuo būdu atmesta. 18. Už prieš susilaikė atmesta. 189. Galime, suprantama, ir pasitikrinti, jeigu jūs norite dar. Balsuojame, tikrinamės, baigiame balsuoti. Atleiskite, sako pirmininkė. Aštuonioliktasis yra patvirtintas, dabar 190. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 191 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 172 už prieš susilaikė atmesta. 19 už prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime. Dėl 19 balsuokime, kolegos. Baigiame. 33 už, 41 prieš. Na, turėčiau priprasti prie tų naujų dydžių, sako pirmininkė, nes iš tikrųjų kultūros komitete lengviau matyti šitie dalykai. 133 už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 197 už, prieš, susilaikė, atmesta. 198, 199 ir 200. Jie identiški, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkim. Tai bus tikriau. Balsuokiam, kolegos. Baigiam balsuoti. 39 už, 35 prieš. Pakeitimas tuo būdu yra patvirtintas. 205 už, prieš. Susilaikėm Atmesta. 206 už. Prieš. Susilaikė. Reikėtų pasitikrinti taip pat. Pradėkime. Baigiame balsuoti. 37 už 34 prieš patvirtinta. 24 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 23 pakeitimas ir 216, jie tokie patys, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 222 už, prieš, susilaikė, atmesta. 223 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 224 už, prieš, susilaikė, manyčiau, kad turime pasitikrinti dėl 224, balsuokime. patvirtinta 44 balsavus už, 27 prieš. 24, 27, 225 yra identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 226 buvo atsimtas, kompromisas 26 dabar. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 28 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 26 pakeitimas. 245, 246, 26 identiški. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 248. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dar. Balsuokim. 36 balsavo už, 37 prieš atmestą. 249 už, prieš susilaikė patvirtinta. 250 už, prieš susilaikė atmestą. 251 už, prieš susilaikė patvirtinta. 252 už, prieš susilaikė patvirtinta. 253, 54, 55 yra identiški. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 256 kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 257 už? Prieš susilaikė atmesta. 258 už? Prieš susilaikė atmesta Vėlgi, pasitikrinkim dėl 258. Balsuokime. Baigiam balsuoti. 41 už, 32 prieš, patvirtinta. 29 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar Nuo 28 keliaujame iki 278. Jie yra visi vienodi. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 271. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 273. Už, Atleiskite, sako pirmininkė, 275, kas už, kas prieš, susilaikė. Vėlgi turėtume pasitikrinti. Baigėme balsuoti, 40 už, 34 prieš, pakeitimas tuo būdu yra patvirtintas. 276 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 280 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 286, 287, 288, 89, 285 yra identiški. Kas už juos? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dabar 292. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 32 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė Patvirtinta. Dabar keliaujame prie... Tiesa, turime sugrįžti šiek tiek atgal, sako pirmykė. 293. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 293. 299, 300, 301, 302. Jie yra identiški, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 305. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 306 už, prieš, susilaikė, atmesta. 307 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 308 už, prieš, susilaikė, atmesta. 309 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 313 už prieš susilaikė atmesta. 319 kas už prieš susilaikė atmesta. 320 už prieš susilaikė patvirtinta. 321 už Atleiskite, sako pirmininkė. Turime perėti prieš 326. Atsiprašau dar kartą, kas už. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Dabar. 34, 327, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 34 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 334 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 354. Tuo būtų daugelį puslapį turim praversti. 354. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 355. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. 356 už, prieš, susilaikė atmesta. 357 už, prieš, susilaikė atmesta. 358 už, prieš, susilaikė atmesta. 36 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė Patvirtinta. 46 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 pakeitimas. Tai jis yra kitame puslapyje. 58. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 63 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. 66. 65 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 5 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 74. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 84 už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 116 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 124 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 129 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 132, 133, 34. Kas už 133? Prieš? Atleiskite, sako pirmininkė, atsiprašau. Turime grįžti prie 135. Kas už, kas prieš? Susilaikė, atmesta. 136 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 144 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 146 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir štai dabar balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais, pradedam balsavimą. Baigiame. 69 kolegos balsavo už, vienas prieš. Sveikiname pranešėją. Ir dabar vyks antras balsavimas. Daryboms įgaliojimai su taryba. Tai darysime vardiniu būdu, balsuojame. Mums reikia absoliučios balsų daugumos. Baigime balsuoti. 64 balsavo už, 6 prieš. Absoliuti dauguma E, yra daugiau negu pakankama. Linkime e, delegacijai sėkmės darybose, o dabar žvelgiu į kolegę Vulskov, kad e, ji pratestų balsavimą. Kusiduk Okay, then we'll start with the second. Kągi, kitas pranešimas, dėl kurio balsuosime, 112 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą 113 atkrenta, ne, pirmininkė atsiprašo, ne, ne, netkrenta, kas už, kas prieš susilaikę atmestą 114 už prieš susilaikę atmestą pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmestas 55 balsais toliau. 116 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ne, pasitiksim, balsuojam elektroniniu būdu, 116 pakeitimas, balsuoti baigiama. Taip, patvirtintas 46 balsų dauguma. Toliau C kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Tada keliaujam kompromisinis E pakeitimas. Trečiame puslapyje, kas už, prieš, susilaikę. Kompromisinės E pakeitimas kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Tada keliaujam prie QA kompromisinio varianto. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Tada 127 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę patvirtinta, D kompromisinis variantas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 129, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 130, kas už, prieš, patvirtinta. 131. Imko 7 atkrenta F kompromisinis variantas. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 145 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 146, ne, pasitikslinti norite. Prašom, 145 pakeitimas, balsuojam. Balsuoti baigiame. Patvirtintas 35 balsais. Toliau 146 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 147 už, prieš, susilaikė atmesta, 148 Kas už? Prieš? Susilaikę? Pasitikslinkime. 148 pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta šešiais balsais. 150 pakeitimas. Ne, pirmininkė atsiprašo. 149 pakeitimas. 150. Dar kartą atsiprašo, 150 už prieš susilaikę. Negalėčiau tiksliai pasakyti, kas už, dar kartą pakelkite rankas, kas už prieš susilaikę atmestą. 151 už prieš susilaikė atmestas 152, kas už prieš susilaikė patvirtinta 153 už prieš patvirtinta 154 už prieš susilaikė Pasitikslinkime. 154 pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigiame. Patvirtintas B kompromisinis variantas, kas už, prieš, susilaikę patvirtinta. 157 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 158 už, prieš susilaikė atmesta, 159 už. Norit pasitiksinti dėl 158 pakeitimo gerai, balsuokime elektroniniu būdu. Tikslinamės. 158 pakeitimas balsuojam. Balsuoti baigiame. 158 pakeitimas patvirtintas. 159 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Imko šeštas pakeitimas už, prieš. Nekeliate rankų, sako pirmininkė. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 161 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 162 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. 162 pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Taip, bet tik tai penki pakėlėte rankas, gal net aštuoni. 163 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 164 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 165 atkrenta, G kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 171 pakeitimas. Balsavimas dalimis. Kas už pirmą dalį? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikę. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmestas. 172 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 100, ne, kompromisinis WB pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 175 pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. H kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. 178 pakeitimas už prieš susilaikę. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Vėdo balso persvara atmestas. Toliau 183 už, prieš, susilaikė patvirtinta, kompromisinis į, už, prieš, susilaikė patvirtinta, toliau K kompromisinis variantas, už, prieš, susilaikė patvirtinta, toliau 188 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 189 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 191 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 192 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 193 Dalimis balsuojam už pirmą dalį. Prieš pirmą dalį susilaikė atmesta. Antra dalis, kas ne antra dalis atkrenta. Todėl 194, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 195 už, pakeitimą žodžių, kas už, Taigi, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 197 kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 198 pakeitimas žodžių, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 199, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 200 už, prieš, susilaikė patvirtinta, imko 8, kas už, ne, kitas kompromisinis J, už, prieš, patvirtinta, kompromisinis L, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 209, kas už prieš pasitikslinkimą. Balsuoti baigime. Patvirtinta 62 balsų dauguma. 210 už prieš susilaikė patvirtinta. 219 dalimis. Kas už pirmą dalį? Prieš susilaikė patvirtinta. Antra dalis. Kas už? Taigi antra dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta Atmesta. 220 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 221. Nereikia dėl jo balsuoti, sako pirmininkė. Ne, balsuosime. 221 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 222 už prieš, susilaikė patvirtinta, 223 balsavimas dalimis už pirmą dalį. Kas už? Prieš, susilaikė patvirtinta, antra dalis. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. 223 pakeitimas, antra dalis balsuojam. Dar kartą pakartosiu, 223 pakeitimo antra dalis balsuoti baigiame. Atmestas. 224 už, prieš, susilaikę patvirtinta, 225, kas už, prieš, patvirtintas, 229, kas už, prieš, susilaikę patvirtinta, 230 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę. Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Atmestas vieno balso persvara. Na, 230 paskutinė dalis buvo aktuali. Du šimtai trisdešimt antrojo pakeitimo antra dalis už, prieš, susilaikę. Nematau, pasitikslinkim, 232 pakeitimo antra dalis už prieš, prašom elektroninių būdų nurodyti. Balsuoti baigime. Atmesta. 226 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta. 227 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 231, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 233, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 234, Atkrenta. Ne, dėl jo reikia balsuoti. Taigi 2, 3, 4, kas už prieš. Atmestas. Norit pasitisinti, prašau, balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti baigime. Patvirtintas dešimčia 10 balsų persvara. 235 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 236 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 200. Toliau. 246 pakeitimas 22 puslapyje. Kas už? prieš, susilaikę. Reikia pasitikslinti dėl šito pakeitimo. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 247, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pasitikslinkim, 247 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 250. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 248. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 250. 251 atkrenta, 252 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 255. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikslinkė. 255 pakeitimas. Basuojam. Balsuoti baigime. Atmestas vienu balso persvara. 253 pakeitimas. Kas už? Prieš? Ne. Taip, balsuosime dėl jo, sako pirmininkė. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 255 54. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 256. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 257. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 200. 5 58-59 atkrenta, neatkrenta, pasitiksino pirmininkė. Gerai, 258 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 259 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 260 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 261 už, prieš susilaikę patvirtinti 262, kas už prieš susilaikę patvirtinta 263 pakeitimas atkrenta, 264 kas už prieš susilaikę patvirtinta Norit pasitiksinti gerai, balsuojame elektroniniu būdu. 264 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Taip, patvirtintas M kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Tada 269 pakeitimas, dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš, patvirtinta, antra dalis už, prieš. Pasitikslinkime dėl antrosios dalies, kas už ir prieš. Balsuoti baigiama. Patvirtinta. Du šimtai septyniasdešimt trečias pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta 274 už prieš susilaikė atmesta 277 kas už prieš susilaikė patvirtinta 278 pakeitimas už prieš patvirtinta 200 79 pakeitimas, ne, pirmininkai atsiprašo, 280 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 281 pakeitimas ir 282 atkrenta, 283 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 284 kas už, prieš, susilaikę patvirtinta. Du šimtai aštuoniasdešimt penktas kas už, prieš, susilaikę. Pasitikslinkim, 285 pakeitimas balsuojam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 286. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau. 288 pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 289 pakeitimas už, prieš, atmesta. Norit pasitikslinti, 289 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Du šimtai devyniasdešimtas pakeitimas. Už prieš atmestą. N kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau Imko 11, antroji dalis, 27 puslapis. Už, prieš, susilaiko, dar kartą už, prieš, susilaiko, priimta. 300 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl 300 pasitikrinkime elektroniškai, pradedame. Baigiame. 45 už. Priimta. P kompromisas už, prieš, tas įlaiko priimta. Dabar 315 pakeitimas. 315. 30 puslapyje. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 316. Už prieš, susilaiko, priimta. 317 už, prieš, susilaiko, priimta. 318 už, prieš, susilaiko, priimta. 319 už, prieš, susilaiko, priimta. Q kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 332 pakeitimas. 332. 32 puslapis kas už, prieš, susilaiko, priimta, atrodo. Pasitikrinkime dėl visako elektroniškai, dėl 332. Pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 5 balsų persvara. 335 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 335. Pradedame. Balsuoti. Baigiame. Atmesta. 5 balsų persvara. 338 už, prieš, susilaiko, priimta. 343 už, prieš, susilaiko, priimta. 346 už, prieš, susilaiko, priimta. 347 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 347 pakeitimo elektroniškai. Pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 36 balsų verso. 3, 4, 2 už, prieš, susilaiko, atmesta. 350 už prieš susilaiko atmesta. T kompromisas už prieš susilaiko priimta. 358 už prieš susilaiko priimta. 359 už prieš susilaiko priimta. Dabar 363. Kitame puslapyje. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 360 už. Prieš. Susilaiko. 366 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 367 už, prieš, susilaiko, atmesta. 368 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Dabar 37 puslapis, 375 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, nesu tikra, pasitikrinkime dėl 375, pradedame, balsuoti baigiame, patvirtinta, 376 už, prieš, susilaiko, priimta. 377 už, prieš, susilaiko, priimta. 379 už, prieš, susilaiko, priimta. R kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 389 pakeitimas. 39 puslapis. 389. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 390 už? Prieš? Susilaiko priimta. 391 už? Prieš? Susilaiko priimta. 392 už? Prieš? Susilaiko priimta. 393 už? Prieš? Susilaiko priimta. 394 už, prieš, susilaiko, priimta. 395 už, prieš, susilaiko, priimta. 396 už, prieš, susilaiko, priimta. S kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 407 kas už prieš susilaiko priimta. U kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. Ket... Dabar 413 už prieš susilaiko priimta. 414 už prieš susilaiko priimta. 415 už prieš susilaiko patvirtinta. 417 atkartinta. Tad dabar 417 e, už prieš susilaiko atmesta. 421 už, prieš, susilaiko, atmesta. 418 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 418. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 38 balsų persvara. 419 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 420 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 422 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 425 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 426 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pasitikrinkime dėl 426. Pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 43 prieš. Imko 13. Kas už? Prieš. Nusilaiko patvirtinta X kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar kompromisas Y. Ketvirtas, 44 puslapyje. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar 445 pakeitimas. 46 puslapyje. 445 už, prieš, susilaiko patvirtinta patvirtinta. 446, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 447 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 449, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 449. Balsuoti baigiame. Atmesta. 63 prieš. Keturi šimtai penkiasdešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturi šimtai penkiasdešimt pirmas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturi šimtai penkiasdešimt antras už, prieš, susilaiko, atmesta. Ket... Tur... Pasitikrinkime dėl 452. Pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 39 už. 453 e, už, prieš, susilaiko. Sakyčiau, kad atmesta. 454 atkrenta, 455 taip pat. 455, kas už? 4, 5, 455, kas už? Prieš susilaiko, sakyčiau, kad atmesta. 456 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 457 už, prieš, pasitikrinkime dėl 456. Pradedame. Atsiprašau, dėl 457 pasitikrinti turime. Pradedame. Baigiame. Atmesta 40 prieš. 459 už prieš susilaiko patvirtinta 460 už prieš susilaiko atmesta dabar 464 už, prieš, susilaiko, pasi... Dar kartą pabandykime, kas už 464, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Z kompromisas, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar 472 pakeitimas. Esu už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 475 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 476. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 477 už. Pasitikrinkime dėl 476. 476. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 477. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 474 atkrenta. Taip. 478 kas už. Turime balsuoti dėl 478. Kas už? Prieš? susilaiko patvirtinta. 479 atkrenta. 480 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 481 už, prieš, susilaiko, sakyčiau, kad patvirtinta. Pasitikrinkime dėl 481. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 482 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 483 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 484 už, prieš, Pasitikrinkime dėl 484. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 72 balsavo už. Keturi, aštuoni, septyni. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 488 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 489 už, prieš, susilaiko, atmesta. 490 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 491 už, prieš, susilaiko, atmesta. 4 491 atmestas, 492 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 493 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 493. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 40 balsavo už. 4, 9, 4, kas už, prieš, susilaiko, atmesta 495, už, prieš, susilaiko, patvirtinta 496, atkrenta 497 Dabar balsuojame dėl 497 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Sakyčiau, kad patvirtinta. 498 už? Prieš? Susilaiko? Patvirtinta. 499 už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 500 kas už? Prieš? susilaiko. Pasitikrinkime dėl 500 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 501 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 502 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 503 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 504 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 505 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 506 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 507 už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar balsuojame dėl 508, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 509. Atsiprašau, 50, 511. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtinta. 512 už. Prieš susilaiko patvirtinta 513 už prieš susilaiko atmesta imko vienas kas už prieš su, imko vienas du trys ir penki kartu Atskirai. Imko vienas, kas už, prieš, kas laiko. Pasitikrinkime dėl imko pirmojo. Salmas baigtas. Patvirtinta 47 už. Imko 2, kas už, prieš, prisilaiko, patvirtinta. Imko 3 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Imko 5 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dvidešimtas atkrenta, ketvirtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, šeštas ir septintas kartu už, prieš, susilaiko, patvirtinta, aštuntas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, devintas už, išdrintas už, prieš, susilaiko, patvirtinta atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dvyliktas už, prieš, patvirtinta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penkioliktas už, prieš, susilaiko patvirtinta 16 ir 17 kartu, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta 5 ir 18 kartu, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta 19 už, prieš, susilaiko patvirtinta 21 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 22 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 23 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Konstatuojamosios dalys. Dvidešimt penktas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas už? Kas da, už šį pakeitimą? Kas prieš? Atmesta. 27 už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 už. Pasitikrinkime dėl 27. Gerai. Pradedame. Baigiame. Nedaug trūko. 28. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Atsiprašau, e, sako pirmininkė, patvirtinta. 29 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 30 e, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 31 už, prieš, susilaiko, atmesta. 32 už, prieš, susilaiko atmesta. 33 už, prieš, susilaiko. 33, dėl 30 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. 35 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 36 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 37 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 38 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 39 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 40 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 42 dalies. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 41 už, prieš, susilaiko, atmesta. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta. 43 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pasitikrinkime dėl 43. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 44. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 45 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 46 už, prieš, susilaikė atmesta, 47 kas už, prieš, atmesta, 48 pakeitimas, ne, 49 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Taip. 72 balsai už. Patvirtintas. 50 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 51 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 52 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 54 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 53 už ir 54, taigi už prieš susilaikė patvirtinta, 57 pakeitimas už prieš susilaikę. Gal pasitikrinkime. 57 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Pradedam. Baigiam. Atmestas. 58 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 59 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Norit pasitikslinti, ne? Patikrinsime, taip? 59. Balsuokim. Balsuoti baigiam. Atmestas. A kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, tada 68 pakeitimas už, prieš, atmesta, atmestas. 69 už, 68 norit patikslinti. Prašau, tikrinam. Balsuojam. Balsuoti baigiame. Patvirtintas 44 balsais. 69 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 70 dv, už, prieš, atmesta, 71 už, prieš, susilaikė atmesta, 72 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 73 už, prieš, Septyniasdešimt trečias pakeitimas nieks beveik nepakėlėte rankų. Dar kartą. 73 pakeitimas. Už. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 73 pakeitimas, kurį teikia ponas Šogor. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Ne, technika suklydo. Balsuojame dar kartą. 73 pakeitimas. Balsuojam. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. B kompromisas. B kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 81 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 86 pakeitimas už, prieš, susilaikė, sakyčiau, patvirtintas. 87 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 88 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 89 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 91 pakeitimas už, prieš, susilaikę, pasitikslinkime, 91 pakeitimas. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 51 balsų dauguma. 92 už, prieš, susilaikę, atmesta. Toliau. 95 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas bet patikrinkime. 95 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Septynių balsų persvara. 98 patvirtintas, 99 už, prieš susilaikė patvirtinta. Šimtasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 101 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 101 pakeitimas. Dabar balsuoti baigiame. Atmestas. 102 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 103 pakeitimas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 106 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 107 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 97 už prieš susilaikę patvirtinta. 108 pakeitimas kas už prieš prieš, susilaikę, pasitikslinkime. Balsuoti pradedam, balsuoti baigiama. 62 prieš. 109 pakeitimas atkrenta toliau. 96 pakeitimas ir 110 pakeitimas, jie yra tapatus. Už abu balsuojame, kas už prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 104 ir 111 pakeitimai tapatus už abu, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau turime balsuoti už visą pranešimo projektą. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 59 už, 4 prieš, 11 susilaikę. Sveikiname pranešėją. Ačiū Martinai ir šešėlinės pranešėjams už visą atliktą darbą.